Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Well, let's start by the... Kolegos, ponios ir ponai, pradėkim nuo to, ką nuturė koordinatoriai vakar. Jūs čia turite posėdžio protokolą savo aplankose ir galite su juo susipažinti. Tuomet Iškart pereinu prie 12 punkto. Tai elektroninis balsavimas. Pradedant nuo tokių pranešimų. Janik Žado pranešimas Tarptautinės prekybos politika atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus. nagrinėsime kiekvieną pakeitimą, balsuosime už kiekvieną pakeitimą atskirai. Visi turite balsavimo korteles? Viskas tvarkoje. Taigi, pradėkime balsavimą. 15 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Patikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirma pastraipa, pradinėme tekste. Balsavimas dalimis. Pirmoji. Pirmosios pastraipos dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas ir yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja žodinio pakeitimo teikimui? Ne. Tuomet, kasgi tą žodinį pakeitimą teikia ponas Gladfield. siūloma pakeisti žodžius supporting by žodžiais subsidizing. Už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 18 pakeitimas. Jis buvo atsimtas. Ne. Ir kompromisinis pakeitimas. Kompromisinis pakeitimas 1A. Aš jo čia nematau, nerandu. Neturiu šio pakeitimo. Taigi, kompromisinis pakeitimas 1A, e, kurį pateikė žali ir FND. Už prieš susilaikę patikrinkime. Balsavimas baigtas. patvirtinta. Devynioliktas pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Antroji pastraipa dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikę priimta. Dvidešimtas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Trećoj pastraipa už prieš susilaikė. Nesu tikras, patikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. 21 pakeitimas, balsavimas dalimis. Žodiniai pakeitimai taip pat čia priklauso. 21 siūloma pakeisti žodžius PPO žodžiais new international rules. Toks būtų žodinis pakeitimas. Jei nieks neprieštaravo, balsuokime už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas numeris 3 už prieš susilaikė patvirtinta. 33, 23 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 24 pakeitimas atkrenta. 25 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas numeris 4 už prieš susilaikė priimtas. 27 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Paragraf 9. Paragraf 9. Devintoji pastraipa, pradinėme tekste balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji už, prieš, susilaikė, priimta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 atmestas. 32 pakeitimas. Yra žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarautų? Prieštaraujančių nėra. Įsijunkite mikrofoną. Žodinėme pakeitime siūloma išbraukti žodį pervers. No incentives and unintended consequences are generated. Uh, let's vote. Balsuokime už, prieš, susilaikė atmesta. Uh, amendments 33. 33 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas. Už, prieš, už. Pakartokime, už, prieš, susilaikė atmesta. Atsiprašau, gal galėtume patikrinti, žinoma. Taigi patikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 35 pakeitimas. Už prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisinis pakeitimas nors 5 už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 38 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė atmestą. Pradinis tekstas 19 pastraipa balsavimas dalimis. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 39 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 40 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikę atmestą. 23 pastraipa, pradinis tekstas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 24 pastraipa, 40 Trečias pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 44 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 25 pastraipos pradinis tekstas prašoma balsavimo dalimis, net penkios dalis, pirmoji dalis. Tai atkrenta, atsiprašau, taip iš tikrųjų atkrenta. Taigi 26 pastraipa, pradinis tekstas, vėl balsavimas dalimis, trys dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis už prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimt šeštas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 28 pastraipa pradinis tekstas, balsavimas dalimis, keturios dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji už, prieš, susilaikė atmesta, trečioji už, prieš, susilaikė atmesta, priimta, atsiprašau, keturioji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 47 pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. 29 pastraipa, pradinis tekstas, balsavimas dalimis už pirmą dalį, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime. 48 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimą baigiame. Atmesta. 49 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 31 pastraipa, balsavimas dalimis, 3 dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė priimta, trečioji dalis už, prieš susilaikė priimta. Pradinis tekstas 32 pastraipa. Vėl balsavimas dalimis, dvi dalis, už pirmąją, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Pradinis 33 prastraipos tekstas, balsavimas dalimis, keturios dalis, už pirmąją, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Paskutinė ketvirtoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis A. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas, e, konstatuojama į dalį B, už, prieš, susilaikė, priimta. Pradinės konstatuojamosios dalies B tekstas. Atsiprašau, šis pakeitimas atkrenta. Ketvirtas pakeitimas taip pat atkrenta. Septintasis pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. kompromisinis pakeitimas 2 konstatuojamai dalį C už, prieš, susilaikė, priimta. 11. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 pakeitimas yra žodinis pakeitimas, kurio keičiamas dvyliktasis pakeitimas, nieks neprieštaraujate. Žodinis pakeitimas keičia paskutinę žodžių, the end keičia žodžiu but ir skambės taip increasing production costs. Let's vote this. Balsuokime dėl šio pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Pradinis konstituomosios dalies E tekstas, balsavimas dalimis už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta Nesu tikras, pasitikrinkime. Konstatuojama dalis E, antroji dalis. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 13 pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. 14 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Ir pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. DV komiteto pakeitimai. Galima balsuoti dėl jų visų kartu. Ar kas nors prieštarautų tokiai galimybei? Atrodo prieštaraujate. Tuomet balsuokime dėl kiekvieno atskirai. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas už,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 Na, dabar jaučiuosi kaip ponas Šulcas plenarinėme posėdėje. Tačiau aš norėčiau pranešti savo frakcijoms nariams, kad aš rekomenduoju susilaikyti balsuojant dėl e, šio dokumento. Man atrodo, kad Šulcas, Šulcas e, dažnai to prašo savo frakcijos narių. Gerai, elektroninis balsavimas. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šis pranešimas buvo patvirtintas. 14 for... 14 balsavos prie, uh, už, 4 prieš ir 8 susilaikius. Now let's move to the votes of the draft re report by Tokia Saifi on human rights. Gerai, tuomet pereinam toliau prie žmogaus teisų ir socialinių bei aplinkosaugos apsaugos standartų tarptautinėse priekybos sustarimuose. Tai yra pranešimo, kurį parengė Tokia Saifi. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 24 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvir... atmestas. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, atmestas. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas Patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 35 pakeitimas. Trisdešimt šeštasis pakeitimas, pasitaiso pirmininkas, trisdešimt šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Kompromisinis antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 44 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, atmestas. 46 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 47 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 48 pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Atmestas. 52 pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Patvirtinta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. Penkiasdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, atmestas. A. Galim pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 53 pakeitimo. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Patvirtinta. Toliau 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 56 pakeitimo. Prašau balsuoti. Vote is closed. Baigime balsuoti. Atmestas. Toliau. 57 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Toliau 58 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 59 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 64 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmestas. Karagiai. Ah, yes. Let's move to the votes of the recitals. Toliau pereiname prie balsavimo dėl konstatuojamosios dalies. Naujas punktas AA Atsiprašau, sako pirmininkas. Septintasis pirmiausia pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. O toliau periname prie naujos pastraipos. Ir aš patikė žodinis pakeitimas. Ir kas nors tam prieštarauja? Ne. Jūs visi galite perskaityti žodinį pranešimą savo dokumentuose. Taigi aš jo neskaitysiu. Kas už? prieš susilaikę patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. A. Balsuojame elektroniniu būdu dėl devintojo pakeitimo. Prašau balsuoti. What is close? Balsavimas baigtas. Atmesta. Kelkite aiškiau rankas. Toliau, dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė. Adopted, so... A, dešimtasis pakeitimas nebuvo patvirtintas, todėl turime balsuoti dėl vienuoliktojo pakeitimo. Kas už vienuoliktojo pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas buvo atsiimtas. Toliau D konstituojamojo dalis pateiktas yra žodinis pakeitimas. Kas nors tam prieštarauja? Kas nors prieštarauja tam, kad būtų teikiamas balsavimui šeš... žodinis pakeitimas? Ne. Tuomet balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaikė? Atmesta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta.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 Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 18 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 7 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Number three. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atsiprašau, kas prieš, pasitaisų pirmininkas, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau pakeitimai, kuriuos e, pateikė Užsienio reikalų komitetas. We go to paragraph uh, six, amendment six. Six. In favor. Against. Abstention. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Aštuntoji pastraipa, kas už, kas prieš o kas susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau keturioliktasis Užsienio reikalų komiteto pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. O dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 15 pastraipą, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Nesu tikras dėl balsavimo rezultato. Reikėtų balsuoti elektroniškai. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Devynioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Atmestas. Toliau. We have voted 20. No, no voted 19. 19. Ta, let's vote amendment 20, yes. In favor. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau balsuosime dėl užimtumo komiteto pateiktų pakeitimų. Šeštoje pastraipoje, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau, devine, dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas balsuoja prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau. Kad yra RIF? Man pasirodė, kad turėtų balsuoti tik tai 10 EPP frakcijos narių, o jų balsuoja 11. Na, mes nematome jokios informacijos apie tai, kad balsuojančių būtų per daug. Bet dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Good try. <laughs> Na, bent jau tikrai pabandėt. Uh, amendments proposed by Toliau. Aplinkosaugos komiteto pakeitimai. Šeštoji pastraipa. Inglis. E, uh, paragraf. Šeštoji pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Vienuoliktasis uh, paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Šešioliktoji pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 17 pastraipė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 18 pastraipė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Amendments proposed by them. Toliau balsuosime dėl vystimosi komiteto pateiktų pakeitimų. Pirmiausia, Antroji pastraipa. Antroji pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Prašau kelti rankas aiškiai. Dar kartą balsuojame dėl antrosios pastraipos. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji pastraipė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtoji pasraipė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Penktoji pasraipė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Šeštoji pastraipė, kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. Septintoji pastraipė, kas už, An, ne, septintoji pastraipa atkrito, aštuntoji pastraipa, pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtoji pastraipa, kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. Dvyliktoji pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ir toliau balsuojame dėl visų dokumentų su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pranešimas buvo patvirtintas 22 e, nariams balsavus už, 2 balsavus prieš ir 4 susilaikius. sveikinu pranešėją. Let's move to <clears throat> the vote of the. Kristofė <clears throat> Fierlend. Norėčiau paraginti pirmininką pagreitinti balsavimą, nes e, du pranešimai per vieną valandą tai nėra labai, labai puikus e, rezultatas šiam komitetui. Tikrai galime pasistengti labiau. Galiu pabandyti, bet prašau kelti rankas, kai prašau balsuoti ir kitą kartą teikite mažiau pasiūlymų dėl pakeitimų. Nes dėl šio pranešimo buvo e, pateikta 105 pasiūlymai dėl pakeitimų. Ir jeigu jūs galite tai padaryti per 5 minutės, tai tikrai užleisiu jums vietą. O gal už visą paketą galėtume balsuoti, ar ne? Pradėkime balsavimą e, dėl pranešimo projekto, dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinėse priekybos susitarimuose, pranešėjas Harlem Desir. Pirmas pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, priimta, kompromisinės penktas pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, priimta. Uh, 47 pakeitimas kas už, prieš, sulaikė atmesta. Pasitikrinkime dėl 47 pakeitimo elektroniškai, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, rezultatas atmesta. 48 pakeitimas, balsavimas dalimis, dėl pirmosios dalies kas už, prieš susilaikė priimta, um, dėl antrosios dalies kas už, prieš susilaikė atmesta. 49 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 50 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 51 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 52 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kompromisinis e, pakeitimas numeris 5. Kas už? Penktas kompromisinės. Kas už? Kelkite rankas. Atsiprašau, sako pirmininkas. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 55. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 56. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 57. Kas už, prieš, susilaikė. Nesu tikras, pasitikrinkime dėl 57 pakeitimo elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 58. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 62. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 63. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dėl 63 pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas kompromisinis pasiūlymas dėl pakeitimo. Už prieš, sulaikė priimta. 67. Kas už, prieš, sulaikė priimta. 68. Kas už, prieš, sulaikė priimta. 69. Kas už, prieš, sulaikė atmesta. 7 Kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, sulaikė, primta. 71. Kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Septyniasdešimt trečias, kas už. Septyniasdešimt trečias, kas už prieš, susilaikė, priimta. 74. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75. Pasitikrinkime dėl 74 elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 75. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Aštuntas kompromisinės pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 76. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisinės pakeitimas. Pasitikrinti dėl 76. Gerai. Pasitikrinkime elektroniškai, pradėjome balsuoti. 76. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, primta. Aštuonesdešimtas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 82 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 84 ne, atkrito šitas automatiškai. Dešimtas kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikę, primta. 90. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 91. Pasitikrinsime dėl 90 elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 91. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pasitikrinkime dėl 91 elektroniškai, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 92. Kas už? Prieš. Sulaikė priimta. 94. Kas už, prieš, susilaikė. Nesu tikras. Pastikrinkime dėl 94 pakeitimo elektroniškai. Pradėjome pasuoti. Baigėme pasuoti. Atmesta. Nebuvau tikras. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 96. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 97. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 98. Kas už? 97 pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kompromisinis. Ne, vis dėlto 98 pakeitimas kas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. 11 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš sulaikę priimta. Šimtasis, kas už, prieš sulaikę atmesta. Šimtas pirmas, kas už, prieš sulaikę atmesta. Pasitikrinkime dėl 101 elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atsiprašau, patvirtinta. 102. Kas už, prieš. Ar visi balsavote, kas prieš? Susilaikė. Pastikrinkime elektroniškai dėl 102. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 103. Kas už? Prieš. Silaikę. Atmesta. 104. Dėl 103 pasitikrinam elektroniškai. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 104. Kas už? Prieš. Sulaikė priimta. 105. Kas už? Prieš. Sulaikė priimta pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Konstatuojamasis dalis. Nauja konstatuojamoji dalis. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinti, ne? Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, suveikė, priimta. 13. Kas už, prieš, suveikė, atmesta. 14. Kas už, prieš, suveikė, atmesta. 15. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas, kas už, septynioliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ne? Pasitikrinkime elektroniškai dėl 17 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Antras kompromisinės pakeitimas, kas už, prieš. Prašau, kelkite rankas. Antras kompromisinės, kas už, prieš sulaikė, primta. Dvidešimt pirmas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Dvidešimt antras, kas už, prie, prieš, sulaikė, priimta. Dvidešimt trečias, už, prieš, sulaikė, priimta. Dvidešimt ketvirtas, už, prieš, sulaikė priimta 25 už, prieš sulaikė priimta 27 už, prieš sulaikė atmesta 28 už, prieš sulaikė priimta Pastikrinkime dėl 28, pradedame balsuoti. Vieno trūksta, baigiame balsuoti. Priimta. 29 už, prieš, sulaikė, atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34. Už, prieš, susilaikė, priimta. 35. Už, prieš prieš sulaikę primta. 36. Žodinį pakeitimą pateikė pats pranešėjas. Ar būtų prieštaravimų dėl žodinio pakeitimo, balsuokime tada 36. Kas už? Prieš. Sulaikė primta. 37. Kas už? Prieš. Sulaikė primta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas, kas už prieš, sulaikė priimta. 38, kas už, prieš, sulaikė priimta. 41, kas už, prieš, sulaikė priimta. 42, už, prieš, sulaikė atmesta. 33 už, prieš, sulaikė, priimta, 44 už, prieš, sulaikė, priimta, antras pakeitimas, už, prieš, sulaikė, priimta, trečias, už, prieš, sulaikė, priimta, ketvirtas už prieš susilaikė priimta. Penktas už prieš susilaikė priimta. Šeštas už prieš susilaikė priimta. Septintas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas už prieš susilaikė priimta. Toliau pakeitimai teikiami užimtumo komiteto. Yra pasiūlymas dėl balsavimo už, už visą, dėl viso paketo, išskyrus konstituojamas dalis, dėl kurių jau balsuota, tai D, J ir 10 dalis. Ar pritartumėt balsavimui dėl viso paketo? Ne. Norėtumėt, kad, kad greičiau viskas vyktų? Uh, Taigi, balsavimas dėl viso paketo pakeitimų konstatuojamųjų dalių, išskyrus dvi dalis, dėl kurių jau balsuota yra. Taigi, balsavime dėl viso paketo, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau dalys. Pirma dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirta dalis už, prieš, susilaikė priimta. Penkta dalis už, prieš, susilaikė priimta. Šešta dalis už, prieš prieš susilaikę priimta, septinta dalis už prieš susilaikę priimta, aštunta dalis. Atsiprašau, dėl septintos dalies pasitikinkime elektroniškai, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Aštunta dalis už, prieš, susilaikę priimta, devinta dalis už, prieš sulaikę priimta, dešimta dalis už, dėl šito jų bus, tai yra toliau 11 dalis už, prieš susilaikė priimta. Galtinis elektroninis balsavimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtinta, 22 nariam balsavus už, 4 prieš sveikinimai pranešėjui. Item 15 is postponed. 15 klausimas atidedamas. Taigi, balsavimo pabaiga. Visiems dėkoju už darbą. Iš tikrųjų daug reikėjo balsuoti. Pereikime prie 18, 19, 20 punkto. Juos svarstysime kartu. Tai susitarimai. Atsiprašau dėmesio visiems, kas norite išeiti, pasitenkite išeiti kiek įmanoma greičiau. O tie, kas vis dar kalbasi, baigite pokalbį. Kolegos, man reikia jūsų dėmesio. Baikite kalbėtis. Taigi. Aštuonioliktas, devynioliktas, dvidešimtas klausimai. Svarstysime kartu. Tai susitarimai, kuriais nustatomas ginčių sprendimo mechanizmas tarp ES ir Maroko karalystės. Taip pat ginčių sprendimo mechanizmas taikytinas ginčiams numatytiems pagal Europos ir Viduržėmio jūros šalių sustarimą steigiančių Europos bendrijų ir Jordanijos asociaciją prekybos nuostatas ir taip pat ginčių sprendimo mechanizmas taikytinas ginčiams numatytiems pagal Europos ir Viduržėmio jūros šalių sustrimus, teikiančių Europos bendrijų ir Egipto Arabų Respublikos asociacija prekybos nuostatas. Taigi, siūlomos nuostatos e, liberalizuojančios priekybą. Ir tos nuostatos remiasi daugiausia diplomatiniu požiūriu, tačiau tokios nuostatos yra neveiksmingos ir jos galiojo iki šiol, o 2006-aisiais taryba įgaliojo pradėti dėrybas pakeisti tą ginčių sprendimo mechanizmą pagal naujausius ES ir PPO ginčių sprendimo susitarimus. Buvo pasitaršti susitarimai su Egiptu, Maroku ir Jordanija. Dabar tuos susitarimus reikia patvirtinti parlamente prieš jiems įsigalioję. Kadangi visi šie susitarimai labai panašų savo pobūdžių, juos visus varstysime kartu. Ir kiekvienas pranešėjas galės pasisakyti dėl savo pranešimą. Turime tris pranešėjus. Marokas Džors Sabinkutas, Jordanija Emilio Menendės ir Egiptas Žanlukas Susta. Visi iš socialdemokratų frakcijos. Taigi pradėsime nuo Žorškutas. Ačiū pirmininkė, ačiū už tokią įžangą, kaip jau minėjote. Europos parlamento prašoma sutikimo dėl ginčių sprendimo mechanizmo, kuris yra susijęs su priekybinėmis nuostatomis. Susitrimo tikslas yra užtikrinti priekybinių santykių saugumą ir nuspėjamumą, užtikrinant veiksmingas ginčių sprendimo procedūras, kurios taupytų laiką. Kaip jau minėjau, ginčių sprendimas remiasi diplomatinėmis priemonėmis ir dėl to apskustoji pusė gali dažnai užkirsti kelią ginčių sprendimu. Todėl reikėjo naujo ginčių sprendimo mechanizmo ir 2004 vasario mėnesį komisija pradėjo dėrėti su viduržėmio jūros šalių partneriais dėl naujo ginčių sprendimo mechanizmo ir buvo parengtas susitarimo projektas. 2009 gruodį jis buvo aptartas su viduržėmio šalių partneriais. Jis tas naujas modelis remiasi PPO ginčių sprendimo mechanizmais ir tinka ES ir viduržėmių jūros šalių partnerių santykių konteste. Susitarimas taikomas pramoniniai produkcijai, taip pat žvejybų, žuvininkystės produkcijai ir taip pat išimtis daroma antidempingo straipsniams. Įtrauktos taisyklės dėl atvirumo ir skaidrumo ir priemonės, kurių galima imtis, jei nesilaikoma šių susitarimų. Tiek. Emilį Menendis dėl Jordanijos. Dėkui pirmininkė. Kaip jau sakėte, šie trys susitarimai susiję. Ponas Kutas jau pristatė pagrindinius dalykus, taip man pagelbėdamas. Ir aš nekartosiu to, ką jis jau yra pasakęs. Nes lygiai tas pats būtų taikytina Europos bendrijų ir Jordanijos asociacijai. Ten taip pat įtrauktas ir kilmės taisyklės, bet kokiu atveju norima pagerinti Barcelonos procesą ir to proceso pasiekoje taikomas taisyklės, tačiau yra ir kliūčių dėrybose. Ir tam, kad pagerintume situaciją, reikia taikyti e, kažkokias bendras procedūras. Yra parengtas ginčių sprendimo mechanizmo projektas, jį įtrauktos PPO nuostatos ir atrodo, kad mums pavyko pasiekti gana neblogo dokumento. Ponas Susta dėl Egipto. Ne ką daugiau turiu pridurti, tik noriu pažymėti, kad 2007-aisiais buvo pradėtos dėrybos su Egiptu dėl šio susitarimo. Tai susitarimas panašus į anksčiau veikusius sus, ginčių sprendimo susitarimus ir taip pat apimantis PPO taisyklės yra arbitražo taryba, ypač kai kalbama apie laikinas priemonės. Visi šie instrumentai, dėl kurių tarimasi, turi būti panaudojami. Nes, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai sprendžiant ginčius su Turkija, ne visuomet buvo panaudojamos visos numatytos priemonės. Taigi reikia kažkokių ryštingų veiksmų, ir veiksmingų priemonių sprendžiant ginčius. Kągi, dėkui kolegoms. Sofija Munijos. Flarzijos. Prašau, ponia. Thank you, chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Vargu ar galėčiau ką nors pridurti, man atrodo, kad jūsų pranešėjai ir jūs, pirmininkė, jau viską pasakėte. Kaip jūs ir minėjote, šių ginčių sprendimo mechanizmų sukūrimas ir dėgymas bei šios asociacijos e, sutartys yra labai svarbus plėtojant santykius Viduržymio jūros regione, kadangi visi šie žingsniai rodo, kad mes e, norime atnaujinti susitarimus su Viduržymio jūros regiono šalimis ir pasakyti šioms šalims, kad e, Mes e, norime suteikti joms visoms ypatingą statusą. Ir dabar mums visiems turėtų rūpėti gilia, labiausia šių mechanizmų įgyvendinimo, taikinimo problemos. Apie tai mes ir kalbame su šiomis šalimis ir tiek. Dėkuoju. Dėkuoju Jums, o dabar galime pradėti diskusiją ir pirmiausia apie, apie frakcijų šešėlinės pranešėjas Pablo. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Na, aš savo ruoštų taip pat galėčiau tik tai pakartoti tą patį, ką minėjo pranešėjas. Mes entuziastingai remiame komisijos pasiūlymą dėl ginčių sprendimo mechanizmo. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Puiku, vienbalsiai pritarėme šiems pranešimams. Sausio 25 dieną mes svarstysime pranešimus parinktus dėl šių susitarimų. Toliau periname prie 21 klausimo. Tai yra prie visos Europos ir Viduržymio jūros regiono valstybių preferencinių gelmės taisyklių regioninės konvencijos. Mes turėtume šiandien pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Mūsų pranešėjas yra Menendės Delvalė. Norėčiau jums priminti, kad praeitų metų gruodį Euromedo ministrai patvirtino regioninę konvenciją dėl valstybių preferencinių kilmės taisyklių. Ir dabar mūsų parlamentas turėtų patvirtinti šią konvenciją. Ši konvencija pakeistų dvišalių protokolų pagrindų taikomas taisyklės. Ir į šią konvenciją yra perkeliamas šios e, taisyklės. Konvencija turėtų pradėti, e, pradėti galioti kitų metų pradžioje, tačiau diskusijos taryboje dėl jos dar tęsiasi. Ir mes dar lauksime tarybos galutinio sprendimo. Šis ši konvencija bus svarstama taip pat vidaus rinkos komitete. O mes dabar galime pasikeisti nuomonėmis. Emilio, prašau Jums žodis pirmiausia. Bueno, tal como había eh, referido anteriormente, mm, este. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip minėjau, tarybos pasiūlymas yra skirtas tam, kad būtų paskatinta Viduržmio jūros regiono partnerystė. Tam, kad galėtume geriau naudoti preferencinės kilmės taisyklės, mums reikia šios konvencijos. Kol kas šias taisyklės nustato daugybė įvairiausių protokolų ir atskirų dokumentų. Šie protokolai buvo nekarta keičiami. Ir iš esmės pakeitimai taikomi viduržymio jūros regiono šalims yra tokie pat, bet dokumentų yra labai daug. Ir galiausiai susidarė iš tikras chaosas. Ir dabar taryba nori parengti vieną teisinį dokumentą, kurį mes galėtume veiksmingai taikyti. Taigi, šiuo metu mes e, laukiame tarybos sprendimo. Laukiame tarybos sprendimo, kadangi būtent ministrai iškėlė šios konvencijos būtinybės klausimą praeitų metų pabaigoje. Tačiau taryba iki šiol dar nepriėmė galutinio sprendimo, todėl mes negalime kalbėti apie oficialiai pateiktą pasiūlymą. Tačiau man atrodo, kad vargu ar mūsų komitetas ar, ar parlamento frakcijos prieštarautų iš esmės šiai konvencijai. Ir todėl aš manau, kad mes galime šiek tiek užbėgti įvykiams už akių ir išreikšti savo nuomonę dėl šios konvencijos jau dabar. Dėkoju. Kas norėtų iš komisijos pasisakyti? Thank you, Chairman. Um... Dėkuoju, pirmininkė. Komisija padarė viską, kas e, e, buvo reikalinga tam, kad atsirastų ši konvencija. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, mes norime, kad ši konvencija būtų parengta ir pradėtų galioti jau nuo kitų metų pradžios. Tačiau akivaizdu, kad dėl užsitęsusių darybų taryboje taip neįvyks. Ši konvencija bus labai svarbi mūsų prekybos partneriams. Ji taip pat yra svarbi dar ir dėl to, kad vakarų Balkanų šalis jau daugybę metų laukia, kol joms bus leista prisijungti prie bendros kumulacinės prekybos sistemos. Todėl mes norime pasirenkti Viduržėmio jūros regionų prekybos ministrų susitikimui, kuris įvyks lapkričio 11 dieną. Ir šiame susitikime mes norėtume ministrams e, papasakoti, kaip yra rengiama konvencija. Ir jūsų pranešėjas jau visiškai teisingai e, paaiškino, kad mes norime supaprastinti e, preferencinių kilmės taisyklių taikymą. Kai kurios taisyklės yra pasenusios ir todėl jas reikia peržiūrėti ir atnaujinti. Ir šios taisyklės reikia peržiūrėti uh, jau dabar, o, o prieš parengiant pan Europinė viduržymio jūros regiono šalims skirta konvencija. Ir kaip minėjau, tai bus svarbu ne tik mūsų viduržymio jūros regiono partneriams, bet ir vakarų Balkanų šalims. Taigi šiuo metu mes stengiamės įspręsti visas politinės problemas, dėl kurių įstrigo šios konvencijos tvirtinimas ir aš tikiuosi, kad mes e, netrukus jau galėsime ją pradėti taikyti. Helmut. Dėkoju. Kas norėtų pasisakyti? Helmut Šulc. Šulc. Ačiū pirmininkė. Aš turiu labai konkrečių klausimų. Buvo pasakyta, kad preferencinių kilmės taisyklių konvencijos tvirtinimą stabdo kai kurios valstybės narės, kurios turi tam tikrų problemų su Magrebo šalimis. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar bus numatyta įsteigti jungtinį komitetą, kuris spręs, ar galima leisti naujom šalims pradėti taikyti šį preferencinį režimą. Antra, man atrodo, kad šis kalbame apie tai, kad šis komitetas turėtų priimti sprendimus vienbalsiai, tačiau konvencijos penktojo straipsnio ketvirtame punkte sakoma, kad e, negalima leisti, kad kokia nors viena konvencijos šalis blokuotų sprendimą. Paaiškinkite šį klausimą, prašau. Ir dar vienas dalykas. Ar šis e, e, dokumentas galės būti taikomas ir Palestinai. Nes man atrodo, kad e, būtų gerai, jei ES atvertų savo rinką prekiams iš Palestinos, kadangi tai suteiktų Palestinos gyventojams galimybę patiems užsidirbti. Prieš suteikdama žodį komisijos atstoviai, e, kad jie atsakytų šios klausimus, noriu paklausti, ar būtų kitų pastabų iš komiteto narių. Ne, tuomet aš norėčiau vėl suteikti žodį komisijos atstoviai, kad jie atsakytų į patiktus klausimus. Aš pasistengsiu. Na, aš pasistengsiu atsakyti į šios klausimus. Uh, Bet jie turiu prisipažinti, kad mano kolega, kuris kur kas geriau išmano šios klausimus, nėra atvykęs. Taip, taip, ir sako pirmininkas, man buvo pranešta, kad komisija atstovaus kiti asmenys, taigi aš suprantu jūsų e, pastabą. Gerai, bet aš pasistengsiu e, atsakyti. Kaip bus sprendžiama, kas galės prisijungti prie šios sistemos? Taip, iš tikrųjų mes tengiamės užkirsti kelią kokį nors vieną iš šaliai bloko, blokuoti sprendimą. Mes darėjomės dėl šių nuostatų labai atsargiai norėdami užkirsti kelią bet kokiam galimui e, naujų narių vetavimui. Taigi dabar nustatyta formulė yra e, bendras sutarimas minus vienas. Taigi tokia sistema turėtų spręsti problemą. Antras klausimas, kiek supratau, iš esmės buvo susijęs su uh, nelegaliomis uh, nausėdijomis Palestinoje. Palestina eksportuoja savo prekes į ES pagal taip vadinamosius techninius susitarimus. Tai reiškia, kad e, mes negalime taikyti šioms prekiams jokių lengvatų. Kai mes pradedame nagrinėti šių e, prekių kilmės e, klausimus, paaiškėja, kad kyla daug sumaišties dėl žymėjimo. Ir vartotojams yra neaišku, ar e, prekės yra, e, buvo pagamintos nelegaliuose nusidijose ar e, pačioje Palestinoje. Bet Palestina kol kas dar neratifikavo pan paneuropinio ir viduržymį jūros protokolo. Palestina yra sudariusi susitarimus su kitomis e, e, e, viduržymį jūros šalimis, bet ne su visomis. Ir ji turėtų dar susidaryti iš tokių susitarimų su Turkija, Jordanija. Ir aš tikiuosi, kad tai bus padaryta jau netrukus. Taigi, iš esmės, konvencija niekaip nepakeis palestino gaminamų prekių žymėjimo, bet ji būtų vis dėlto naudinga Palestinai, kadangi uh, jie galėtų pasinaudoti kumuliacinėmis taisyklėmis prekyboje su kitais Viduržymio jūros regiono partneriais, esančius Viduržymio jūros regiono pietuose. The... Pranešėjas, ne, nieko nenoriu pasakyti. Pirmininkas, taigi dabar lauksime tarybos sprendimo ir po to dar galėsime sugrįžti prie šio klausimo, kuris be abejo yra labai svarbus. Toliau siūlau perėti prie 22 darbo atvarkės punkto. 23. 22. Okay. Point 22 was moved to the afternoon. 22 punktą mes atidėjome į popietinį posėdį. Taigi dabar 23 punktas. mokesčiai ir vystimasis, bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis, skatinant gerą mokesčių srities valdymą. Vystimasi komitetas yra atsakingasis komitetas ir jis rengia pranešimą, o mes pateikėme savo nuomonę. Mūsų nuomonės referentė yra Marija Eldos Arne. Ir šiandien mes turėsime svarstyti nuomonės projektą. Vysimosi komitetas rengia šį e, pranešimą savo iniciatyvą, atsižvelgdamas į tarybos, e, atsiprašau, komisijos komunikatą. Vysimosi komitete e, pranešimo projektas buvo svarstytas vakar, o balsuojam bus dėl jo bus gruodžio mėnesį. Komisijos komunikate kalbame apie tai, kad ES galėtų padėti besivystančiams šalimis padėdama joms sukurti tvarę, efektyvę ir veiksmingą mokesčių sistemą. Taip pat ES e, parama galėtų būti naudinga e, ieškant vidaus išteklių šių šalių vystimuisi besikeičiančiame pasaulyje. Ir mūsų pranešėja yra Marijel iš Liberaldemokratų frakcijos. Aš pirmininkė. Manau, klausimas labai svarbus. Visi žino, kad e, priekyba su besvystačiom šalim turi įtakos. Kartais tai įtaka teigiama, kartais neigiama, ypač kai kalbama apie pajamų išmokesčių mažėjimą. Muitų panaikinimas turėtų įtakos pajamoms ir e, sumažėtų lėšų socialiniam e, reikmėm ir investicijom. Be to, muitų panaikinimas turi įtakos ir kitiem mokė, mokesčiam, pavyzdžiui, e, importuojamų prekių PVM apskaičiuojamas yra pagal importuojamų nu, prekių e, vertę, įskaitant muitus. Todėl tai mums prioritetinės rytis ir manau, kad labai svarbu geriau valdyti muito panaikinimą, galbūt tai būtų galima daryti progresyviai. Ir be to turėtumėm numatyti mokesnės priemonės, kurios galėtų kompensuoti muito panaikinimą kad pasiektumėm tokio tikslo, manau, reikėtų numatyti mokesčių sektorių numatyti paramos priemonės tose šalise, galbūt reikėtų remti mokesčių institucijas. Labai dažnai matom, kad mokesčių įstatymai pernelik sudėtingi yra ir tai prisideda prie korupcijos, kadangi labai dažnai mokesčių inspekcijos turi daug nuožiūros laisvės ir tai sudaro galimybę galimybės korupcijai. Antras esminis dalykas čia būtų toks, jei mokesčių sistema bus veiksminga, tai tos šalis turės rasti naujus pajamų šaltinius. Ir čia kyla dvi mintis. Visų pirma, mums būtina išplėsti mokestinę bazę mokesčių tarifams esant mažiems ir be to reikėtų numatyti išimtis, ypač išgaunamai pramoniai. Tačiau nemažai darbo, be to mums reikia gyvendinti priemonės susijusią su kova su sukčiavimu mokesčių srityje, tai susijęs su gera valdysena, Ir e, žinoma, turime kovoti su nelegaliu lėšų nutekėjimu į mokesčių rojus, turime užtikrinti, kad būtų veiksmingesnė tarptautinė sistema, didesnės teisinės apibrieštumas, turime užtikrinti, kad e, būtų skatinamos privačios investicijos, ypač iš užsienio, ir reikėtų susitelkti į inovacijas, geriausios praktikos, žinių perdavimą, kad būtų galima padėti besivystančiom šaltim, bent to manau, labai svarbu ir būtina įdėkti nepriklausomą stebėsenos sistemą, kurios pagalba būtų įvertintas poveikis muitų panaikinimo ir neįmant grupių e, teritorijų, tai turėtų būti daroma atskirose šalise. Ypač, e, e, kai kalba eina apie mokesčių reformą, mokesčių efektyvumą tose šalise, kaip tik todėl tai yra svarbu. Ir aš nuomonės projekte nurodžiau, jog būtina įtraukti nuostatą numatančią privalomą peržiūrą visų ekonominės partnerystės sustarimų po penkerių metų. Ir reikėtų atsižvelgti įvairias nuomonės. Tad e, tokias pagrindinės mintis norėjau įtraukti į nuomonę, kurią teiksime vystimosi komitetui ir žinoma, esu pasirengusi išklausyti visas e, pastabas, e, nesvarbu jos būtų pateikiamos žodžiu ar raštu. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį komisijos atstovui. kaip matot, ne Martin Žarlova esu, kuri turėjo dalyvauti. Deja, negalėjo širt atvykti į, į posėdį, tačiau aš pabandysiu pateikti atsakymą už ją Žaržnikol. Ja, iš bendros koordinavimo grupės priekybos generalinio direktorato. Bendrai paėmus komisija galėtų pritarti pagrindiniai minčiai nuomonės. Priekybos generalinio direktorato nuomonė. Čia būtų svarbu štai, kad galvojant apie tarifų normas ir progresyvinį mokesčių mažymą galėtumėm tam pritarti. Uh, Nes e, nepamirškime, kad kalba neįtų apie visus e, produktus. Yra išimčių, kad e, ekonominės partnerystės sutarimai tik 20 procentų produktų. Na, o apie Kalbant apie muitus, taip 80 procentų bus e, panaikinta, tai darysime laipsniškai, tai gali užtrukti 20-25 metus, jau uh, matėm, kaip yra susitarimuose, dėl kurių jau dabar susitara. Na, dėl ekonominės partnerystės susitarimų peržiūros po penkerių metų komisija tam jau yra pritarusi. E, kol kas tiek ir nepasakysiu ekonominės partnerystės e, susitarimai šitie priklauso mūsų kompetencijoje, visus kitus klausimus būtų galima aptarti su kitu generaliniu direktoru vystymu. Norėčiau prašyti komisijos nekeisti savo atstovo posėdžiuose. Dabar pradėkime e, diskusijas. Žodis e, komiteto e, nariam šešėliniui pranešėjui, pana Kasparė iš APP. Ačiū. Na, kolegos, manau labai gerai, kad šiame komitete svarstame šitą klausimą. Tai nekarta buvo minėta ir kai kalbame apie, apie vairių valstybių mokesčius, tai problema tikrai yra. Afrika, pavyzdžiui, viena iš tų vietų yra ir Pranešėja e, minė pranešime, kad yra problemų su mokesčių sistema arba su jos nebuvimu, tai gali sukelti problemų. E, pranešėja pateikė labai gerų pasiūlymų, kurie verti pritarimo, na, tačiau e, turėtumėm pasiūlymų dėl papildymo kuriuos prašytumėm kolegas apsvarstyti. Tačiau gila klausimas, e, kaip savo diskusiją galima e, prisidėti prie geresnių e, mokesčių E, sistemų, e, jų sukūrimo, galbūt EKR susitikimuose būtų galima kelti šios klausimus, įkelti juos į darbo atverkę. E, vystimosi komitetas vyksta į misijas ir jų metu būtų galima kelti šį klausimą. Žinoma, padėtis Afrikoje sudėtinga yra, kalbame apie, e, apie tai, kas ateityje e, mokės tos e, mokesčius, būtent jie ir turi pakeisti sistemą. Ir aišku, jeigu nukentiesi nuo pakeitimų, gali nebūti linkęs keisti pačios sistemos ir matom, kokie galimi yra iškreipimai. Tai mato verslininkai, kurie bando užsimti verslu ten ir E, ir aišku, Afrikoje labai daug skurstančių yra, yra žmonių, tai yra problemos, kurias reikia ten spręsti. Dar. Dėkui, pirmininkė. Aš žinoma norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuomonę. Ir čia pateiktą požiūrį. Žinoma, yra problemų mokestinėme sektorije ir tai itin svarbu. AKR šalims. Mokesčiai, mokesčių dempingas, šalių vystimasis, tai iššūkiai, su kuriais susidurime ir mums reikia ar galvoti, ar mes kaip komitetas neturėtume išskirti atskaitomybės klausimų ir mokesčių mokėtojų atsakomybės. Manau, kad į tai taip pat reiktų kreipti daug dėmesio. Visiems aišku, kad mokesčius reikia mokėti ir kad turi būti taisyklės užtikrinančios veiksmingus mokesčių skirimo ir surinkimo mechanizmus. Kitas dalykas, labai dažnai verslas, ypač ES verslas, kuris veikia AKR šalyse, prisideda prie tokio reiškinio kaip korupcija. Korupcija, žinoma, stiprus terminas, tačiau dažnai naudojamasi didelėmis pinigų sumomis, kad būtų galima pasiekti kažkokių tai mokestinių lengvato ar išsisukti nuo mokesčių. Ir tam reikia užkirsti kelią. Kitas dalykas yra. Ir mokesčių pinigų nutekėjimas į, pinig... į mokesčių rojus. Ir būtent tie mokesčių rojai sukelia daug problemų, kurios turi atgarsi ir kitose sritise. Ketvirta. Mokesčių sažiningumas, mokesčių pagristumas mokesčių dempingas žinoma yra konkurencijos iškraipimo būdas ir to reiktų vengti. Dėkui. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet vėl suteiksiu žodį pranešėjai Marijals Arnes. Dėkui kolegoms, kurie pasisakė. Visiškai sutinku su jų pastabomis. Geras mokesčių valdymas labai svarbus ir mokesčių sistemos pertvarkymas Afrikoje, manau, atitinka visų, kurie nori užtikrinti Afrikos vystimas interesus. Uh, sutinku su tuo, ką sakė kolegos, taip pat ir ponas Šulc, kad geras mokesčių valdymas tinka e, ir būtinas ne tik tai Afrikos bendrovėms, bet ir ten veikiančioms ES įmonėms. Taigi mums patiems žinoma dėl mokestinių rojų taip pat juos reikia įtraukti į šį nuomonės projektą ir dėl to reiktų diskutuoti. Ir G20 susitikimas taip pat galėtų prie šios diskusijos prisidėti ir pagalvoti, kaip galima kovoti su mokestiniais rojais. Taigi, manau, kad šios klausimus galima aptarti dar ne viename forume jau buvo minėtas laipsniškas požiūris, tačiau labai svarbu laikytis vertinimo principo ir reiktų vertinti kiekvieną šalį atskirai. Jeigu mes tokį vertinimą turėtume, į jį reiktų atsižvelgti ir galbūt jisai turėtų būti ne tiek administracinis, kiek politinis. Mes turėtume pagalvoti, kaip šalis norėtų pasirašyti tokius susitarimus ir pagalvoti tikrai išmintingai. Dėkui, labai įdomi diskusija buvo. Ir čia noriu paminėti, kad šis pranešimas bus tvirtinamas gruodžio mėnesį o pakeitimus galima teikti iki spalio 28 dienos 6 valandos vakaro. Taigi, mūsų rytinio posėdžio pabaiga šiek tiek anksčiau negu numatyta, vien dėl to, kad atidėjome tris klausimus. Taigi, dar liko aptarti Europą 2020 strategiją, tam skiriamą valandą ir paskui viešieji klausimai ir balsavimai. Taigi ateityje nebūsiu taip geranoriškai nusiteikęs dėl atidėtų klausimų. Dar du pranešimai. Po pietų posėdis vyks kitoje salėje, ne šioje. salėje 5G2 ir komisijai. E, diskusijų tvarka bus tokia. 22 klausimas. Bemuitis režimas aktyviems farmaciniams ingredientams. 24 punktas. Rinkos peržiūra. 26 punktas kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas, 27 punktas, 28 punktas globalizacijos ir pritaikyta pramonės politika, 29 punktas ES santykiai su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, 30 keitimasis nuomonės dėl ES ir Indijos prekybos santykių atsižvelgiant į ES ir Indijos aukščiausio lygio susitikimą. Taigi tiek labai svarbus klausimai po pietų, nors jų tvarka yra pasikeitusi. Taigi iki pasimatymo po piet labai dėkui visiems.